Okay, friends, uh, prepare... Mėly draugai, pasiruoškite balsuoti. Pasižiūrėkit, ar tikrai turit uh, balsavimo korteles. Įdėkite į aparatą, kad viskas būtų pareng, paruošta. Netrukus pradėsime. Okay, friends. Taigi, draugai, ar jau pasiruošėte balsuoti? Balsuosime dėl darbuotojų komandiravimo pagal e, paslaugų teikimo sektoriuje pranešėja Elizabeth Morin Chartier ir Agnes Jongerijus. Pirmiausia, pranešiu, kad Dėl kompromiso E balsuosime vardiniu būdu. Members... Jeigu 12 narių tam pritars. Jeigu 11 pirmininkė pasitaiso narių parems. In page 51. Yeah. Compromise E. E kompromisas 51 puslapį, bet dar jo nepasiekim. Ir pradedame balsuoti dėl B kompromiso. Kas už Kas prieš susilaikė priimta. 258 pakeitimas, nes 257 atkrito. Balsuojame kartu su Imko 25. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Reikia tikrinti. 258 kartu su IMKO 25. Balsuojame vardiniu būdu. Iš EPP frakcijos dviem žmonėmis balsuoja vienu. Balsuoja per daug. Viskas jau dabar gerai. Galime balsuoti. Baigiame balsuoti. Yep. Baigiame balsuoti. Ačiū. Atmesta 34 bals, balsavus prieš 15 už. Matot, koks rezultatas. Toliau 259 pakeitimas. Jis atsiimtas. Toliau 260. Atkrenta. Dėl 260 pasirodo reikia balsuoti. Kas už? Kas prieš? susilaikė atmesta. Toliau 262 atkrenta. Atsiprašau, pirmininkė. Aš labai neįpratus prie tokio balsavimo sąrašo, todėl e, priprasiu gal per 15 minučių. Kas už 262, kas prieš, susilaikė, atmesta. 261. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 263. Įeina į kompromisą F. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. We take compromise F. Dar kartą balsuojame dėl kompromiso F. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Priimta. Du septyni penki kartu su 343. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Atmesta. Jūri 29. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Sakyčiau, kad reikia tikrinti. Jūri 29. Galime balsuoti. Dabar EPP vienu balsuoja per daug. Dabar jau gerai. Baigiame. Atmesta. Trijų balsų skirtumų. 276, 277, 80, 278 ir 279 Du puslapiai numerių. Iki 12 puslapio visas tas didelis gabalas atkrenta. Trys šimtai vienuoliktas pakeitimas dvyliktame puslapyje. Balsuojame. Kas už rankos pakelimu? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. Toliau, 17 puslapis. 349. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 351. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. H kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. C kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta priimta. Tada galime eiti į 38 puslapį. D kompromisas. D kompromisas 38 puslapyje. Kas už, kas prieš. Susilaikę priimta. Toliau 49 puslapis. Kompromisas. A. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Toliau. 51 puslapis E kompromisas. Vardinis balsavimas yra reikalaujamas. Kas pasisako už vardinį balsavimą? 51 puslapis kompromisas E. Twelve. That's twelve. It's okay. Twelve members. Vardinis balsavimas dėl E kompromiso, nes 12 atsistojo. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti dėl kompromiso E. Ir pereiname prie 52 puslapio. 490 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau. G kompromisas 54 puslapė. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 55 puslapis, 500 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 13 jūri komiteto pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 57 puslapis, kompromisas Y į ilgoji. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 58 puslapis, kompromisas I. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 520 pakeitimas 59 puslapyje. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. Atmes atsiprašau. 60 puslapis yra pakeitimas žodžiu. Ar kas nors jį norėtų pakomentuoti? Ar kas nors prieštarauja? We will not Uh, Nebalsuosime dėl pakeitimo žodžių. Iš karto periname prie kompromiso J. Vis dar 60 puslapyje. Kas už dėl J kompromiso? Priimta. Atsiprašau, kas prieš? Kas prieš? Susilaikę? Priimta. Norite tikrinti? Jot kompromisas. Balsuokime. And the vote is now. Baigiame balsuoti. Priimta 30 čia balsų. Toliau. 61 puslapis, 36 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 37. Kas už? 37. Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 38. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 39. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 43. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 40. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 41. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 42. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. L kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Toliau M kompromisas 64 puslapį, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 65 puslapis N kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 66 puslapis Jūri komitetų trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Priimta. 68 pakeitimas atkrenta. O kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 84 pakeitimas. 68 puslapyje kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 85 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. P kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 70 puslapis Q kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Septyniasdešimt antras puslapis. Imko komiteto dešimtasis pakeitimas. Kas už? kas prieš susilaikė atmesta. 102 pakeitimas. Kartu su 103 balsuojam. Ne, 103 atsiimtas. Tik dėl 102 balsuojam. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. S kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė priimta. 76 puslapis. Septyniasdešimt septintas puslapis. T kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaikė priimta. X kompromisas. 78 puslapį kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 79 puslapis, ką kompromisas, kas už, kas, ką kompromisas, 79 puslapis. 143 atsiimtas, dėl jo nereikia balsuoti. Ką kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 83 puslapis, U kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 85 puslapis, V kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Norite tikrinti? V kompromisas. Galime balsuoti dėl kompromiso V. Closed. And is carried by 38 votes. 38 balsavo už priimta. Toliau. Aštuoniasdešimt aštuntas puslapis. Imko dvidešimtas pakeitimas. Ir dušimtasis pakeitimas. Už juos balsuojame kartu. Kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. Toliau 89 puslapis, 203 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. E, dvigubos vai kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Devyniasdešimt trečias puslapis Z kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 225 kompromisinis, kas už, atkrenta, pasirodo, atkrenta. 225 kas už, kas prieš, susilaikė, sakyčiau, atmesta. Galime patikrinti. 225 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Vieno balso skirtumo. AA kompromisas. Kas už? Kas prieš susilaikė? Priimta. Kompromisas AB. Kas už? Kas prieš susilaikė? Priimta. Toliau. 97 puslapis. 246 pakeitimas. Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. Norite tikrinti 246? Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Priimta 35 pasisakius už, 246 viršų dabar, kas prieš, susilaikė Iš naujo. Dėl 246. Kas už? Kas prieš susilaikė? Atmesta. 247. Kas už? Kas prieš susilaikė? Priimta. Atsiai kompromisas. Kas už? Kas prieš susilaikė? Priimta. 253. Atsiimtas. Vadinasi, Pradedame balsuoti dėl viso pranešimo projekto su pakeitimais. Galutinis balsavimas vardiniu būdu. Dabar jau balsavimą baigiame. Ar jau visi pabalsavot? Dėl paskutinio. Taip, jau baigiame balsuoti. Priimta. 32 pasisakė už. 8 prieš. 13 nebalsavo. Dabar dėl e, mandato pradėti dėrybas. Balsuojame. Reikia mažiausiai 28 balsų už, kad mandatas būtų suteiktas. Pradedame balsuoti. Dėl mandato Balsavimas dabar jau baigtas. Labai stiprus pasisakymas už mandatą. 44 už. 8 prieš. They want to stand up and... Maybe tell them, tell them. Give them the floor. We have a... Shall we start with the minority? Madame la Présidente, Oui. Pone pirmininkė. Pone Šartija, atsiprašau. Suteiksiu jums žodį netrukus. Labadžiova. Net Labajova nori perskaityti mažumos pareiškimą. Nori tą padaryti? Paskui ponas Martan dar norės skaityti. Viena minutė jums skiriama. Taip, ponė pirmininkė. E, pranešimo raštu konstatuojamoje dalyje mes norime, kad būtų parašyta, jog Europa yra laisvų tautų sąjunga ir Europos laisvių e, frakcija ANF pasisako e, prieš sugriežtinimą teisės aktų, tačiau mūsų nuomonė šis tekstas nėra uh, pakankamai drasus, todėl mes uh, išsakysime tam tikrų išlygų. Madam Labajova, you had not asked for a minority. Pone Labajova, nebenorit perskaityti? Labai ačiū. Aš nežinojau, kad man žodžiu reiks tai pasakyti, raštu galėsiu tai pateikti, bet aš pati balsavau už save Mano pozicija skiriasi nuo kitų frakcijos narių, todėl e, aš būtent tą ir norėjau savo pareiškime pasakyti. Mes kalbame apie lasvai, paslaugų tiekimo laisvės pusiausvyrą su uh, darbuotojų teisėmis. Man atrodo, tas nėra pasiekta, todėl aš balsavau prieš. The e, co-rapporteur, uh, Madame uh, Moran Chartier. Tada žodį, žodis poniai Moran Šartijai, kur yra viena iš pranešimo autorių. Vieną minutę, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, aš labai dėkuoju, kad taip garbingai e, pirmininkavote šiai e, sesijai, bet aš vis galvoju apie Tomas Engel, kuris yra mūsų komiteto pirmininkas mes supraskime, kad šis tekstas yra nepaprastai svarbus socialiniai Europai, ši direktyva yra nepaprastai svarbi. Užimtumo komitetas Europos parlamento veikloje atlieka nepaprastai svarbu darbą, kad būtų sukurta nauja piliečiams artimesnė Europa. Ir ponas Engelman nusipelno savo dėmesį, savo, mūsų padėkos jam. Dėkoju visiems kolegoms, ypač poniai Engės Jungerijus, su kuria aš petys į petį dirbau rengdama šį tekstą. Noriu padėkoti mūsų komiteto sekretoriatui, mūsų mūsų politiniams patarėjams, padėjėjams. Net negaliu išvardinti visų ir išsiaiškinti, kas ką darė šiame sudėtingame darbe. Ir be abejo, aš taip pat norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams, nes 18 mėnesių truko darbas ir mes parengėm tikrą Europos, socialinės Europos pamatą Tai leis užtikrinti visų Europos darbuotojų atlyginimų lygybę, įmonių lygybę. Aš labai didžiuojuosi šiuo darbu ir pripažįstu užimtumo komiteto nuopelnus šioje srityje. I... Labai ačiū. Kol nepraradau visiškai balso, noriu pasakyti, kad dvi stiprios moteris čia viską padarė, argi nėra puiku. Kitas posėdis įvyks spalio 19 dieną nuo 9 iki 12.30 Briuselėje. Ačiū.